So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Labą dieną, ponios ir ponai, mes tęsėme posėdį. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vakarykščio posėdžio protokolas jau yra išplatintas. Norėčiau pasteirauti, ar yra norinčių protokolą komentuoti. Jeigu ne, laikau, kad protokolas yra patvirtintas. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Obermeier. Jis e, prašė žodžio dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone pirmininkė, prieš labai įdomias ir svarbės diskusijas norėčiau užduoti esminį klausimą dėl procedūros ir paprašyti atsakyti į mano klausimą. Aš labai suprantu ir simpatizuoju aktyvistams, kurie pasisako prieš aktą, Tačiau man netai svarbu ir ne vien tik tai norėčiau pasiklausti, ar visais darbo atverkės klausimais yra leidžiama atitinkamų darbo atverkės klausimo punktų apsilankyti e, parlamente ir organizuoti atitinkamas e, lapelių platinimo akcijas. Aš norėčiau išgirsti atsakymą tam, kad žinotumėm, kaip mes kaip parlamentarai turime ateityje elgtis, e, kaip e, turėtumėm kokio požiūrio laikytis e, vieno ar kito klausimo atveju. Mm, prašom man atsakyti šį klausimą. Dėkuoju. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμάγερ. Dėkuoju, ponia Oberman. Mes užfiksavome jūsų pasisakymą. Pirminė mano reakcija būtų tokia. Brošiūrų dalyjimas už plenarinių posėdžių salės ribų nėra problema. Mes nematėme, kad būtų kilę kokių nors sunkumų dėl darbo tvarkos taisyklių nuostatų laikymosi, dalyjant brošiūras. Todėl mes biuras galvojame, jog problemos nėra, bet norėčiau Jūs patikinti, kad ateityje dar gilinsimės į šią temą ir žiūrėsime. Dabar mes kalbėsime apie pono Martino